Allora, iniziamo questo scambio di opinioni sul contributo della società civile all'attuazione dell'accordo. Pradedame apie pilietinės visuomenės, kitą darbo tvarkės punktą dėl pilietinės visuomenės indėlio į taikos procesą. Kolumbijoje momentu oportuno. Diskusija prasideda labai savalaikiškai, sakyčiau. Prezidentas Dos Santos lankėsi Europos parlamente, vyko prezidento rinkimai. Nonché alla visita di una delegazione composta da cinque deputati presso la frontiera tra Colombia, Brasile e Venezuela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 Dėkuoju. Ir e, mes akcentuojame būtinybę užtikrinti ekonominį vystimąsi, žmogaus teisės bei taikos procesą. Norėčiau priminti, kad prezidentas Santos savo uh, kalboje, kurią pasakė per mūsų plenarinį posėdį, yra pasakęs, jog tik tai taika, susitaikymas ir žmogaus teisų laikymasis gali, uh, gali tinkamai e, išspręsti visas tas problemas, kurios kyra dėl netolerancijos, rasizmo ir populizmo. Žinome, kad dėl nusikalstamų grupuočių veikimo dar kyla kai kurių e, problemų, tačiau einant tuo keliu galima kaip tik tai užtikrinti taikos procesą, negrįžtamą taikos procesą. Europos parlamentas savo rezoliucijoje e, šiais klausimais ir savo santykiuose su Latino Amerika yra pabrėžęs būtinybę eiti taikos proceso keliu ir e, įtraukti, būtinybę įtraukti visą Kolumbijos visuomenę į šį procesą. At mūsų komitetas šiame kontekste e, kaip tik tai numato išklausyti Kolumbijos pilietinės visuomenės atstovų pasisakymus apie taikos uh, procesą ir e, aptarti įvairius iššūkius, kurių kyla e, šioje platmeje. Tai yra keturi pagrindiniai iššūkiai. Visų pirma, yra rimta humanitarinė krizė ir dažnai žmogaus teisų gynėjai e, patiria smurtą, kartais yra net nužudomi. Taip pat e, reikia e, užtikrinti teisės saugos institucijų nepriklausomybę nuo politinės e, valdžios. Trečias iššūkis yra susijęs su e, karinių grupuočių buvimu, nes tai destabilizuoja padėtį. Ir ketvirtas iššūkis, e, kurį mes visuomet akcentuojame, yra susijęs su aplinkosaugos klausimais ir žmogaus teisėmis. Mes Pasikvietėme taip pat e, pono Sergio Jaramillo, kuris yra Kolumbijos ambasadorius, taip pat e, e susisieksime video ryšių su pilietinės visuomenės atstovais Briuselėje ir Bogotoje. Ir pirmiausiai pradėsime su Carlos Andrės Guevara Jimenez. Tai yra programos Somos Defensores e, atstovas. Ar girdite mus?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 que se han venido registrando desde la firma del acuerdo. Si bien hay una diferencia en cuanto a las cifras que tiene el gobierno nacional y que maneja la sociedad civil, los. Yra pateikiami skirtingi skaičiai tų, kuriuos teikia centrinės vyriausybės ir pilietinės visuomenės organizacijos susijusių su žudimais, kuriuos patiria žmogaus teisų gynėjai. Be abejo, po antrojo rinkimų prezidento turų tas skaičiai išaugo. Bent jau 15 žmogaus teisų gynėjų buvo nužudyti nuo tada ir iš viso tas nužudimų skaičius siekia 100. Mes manome, kad tai yra tas dalykas, kuris yra susijęs su jų darbu, su jų politiniais santykiais tam tikrais. Ir tuo faktu, kad daug ginkluotų grupuočių grįžta į pilietinę visuomenę ir ten stengiasi užimti e, e, tam tikrą vietą. Mes matome, kad e, buvę kovotojai ar buvę parlamentinių įvairių grupių nariai bando E, imtis kitos veiklos, kartai susijusios su narkotikų prekyba. Kai kas iš tų politinių vadovų bando nutildyti taikos proceso dalyvius. Būtent todėl nacionalinės vyriausybės darbas per pastaruosius metus yra labai svarbus. Konkrečiai tas darbas, kurį atlieka pilietinės visuomenės ir tarptautinės bendruomenės subjektai yra kuriamas, kuriama nauja institucinė sąranga, kurios dėka socialiniai lyderiai būtų apsaugoti, bet lygiai taip pat yra kuriami standartai bei teisės aktai, kurių dėka būtų apsaugoti socialinių organizacijų vadovai ir žmogaus teisų gynėjai. Tačiau nepaisant to, mus labai neramina tai, kad dar neišklausėme naujosios vyriausybės pozicijos šiuo klausimu. Vakar vyko svarbus susitikimas saugumo užtikrinimo tikrinimo komisijos, o prezidentas e, nustatė gairias siekiant nužudimų skaičiui, žudimų mastui sumažinti. Tačiau e, tos priemonės yra numatytos tik tai vienam mėnesiui ir mes nežinome, kas bus ateityje. Beje, visai nežinome, kokie būtų naujosios vyriausybės planai tokioje situacijoje. Politikos testinumo problema jau Santos e, vyriausybės e, skiriamasis bruožas buvo. Na, o dabar e, visiškai nežinome, kas bus su nauja vyriausybė, dėl to pilietinės visuomenės atstovai būkštauja dėl to, kas vyksta. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad teigiama yra tai, jog pilietinė visuomenė pasisako už tai, kad žmogaus teisų gynėjai būtų apginti. O čia ES vaidmuo yra labai svarbus. Tam, kad ir toliau būtų dedamos pastangos užtikrinant žmogaus teisų gynėjų saugumą. Pirmiausia, ES turėtų palaikyti trišalio dialogo struktūras tarp vyriausybės, pilietinės visuomenės ir tarptautinės bendruomenės atstovų trišalio dialogo iniciatyvas e, visuomenės apsaugos e, ir kitais aspektais padėjo apsaugoti standartus. Taip pat e, būtent tokių iniciatyvų dėka prokuratūros vaidmuo buvo sustiprintas, nes dabar prokuratūra užtikrina žmogaus teisų gynėjų apsaugą prokuratūra, ombudsmenai turi labai svarbu vaidmenį, reikia juos čia palaikyti. Bet e, lygiai taip pat e, jie turėtų parodyti ir konkrečius darbo rezultatus. Teigiamus. Nes e, ištisos metus šioje srityje jokių pokyčių mes nematėme. Europos Sąjunga gali bendradarbiauti, užtikrinant finansavimo ES finansavimo e, stebėsena. 15, tiksliau tolesnį, tolesnį investicijų likimą turėtų stebėti. 15 milijonų eurų buvo ES skirta Kolumbijai. Prieš mažiau nei porą savaičių susitikome su Europos parlamento atstovais ir būtent jiems kalbėjome apie tai, kad reikia užtikrinti tų investicijų e, atsekamumą tos skirtos lėšos turi būti tinkamai investuojamos ir turi turėti e, tinkamų, e, tinkamo poveikio. Taip pat mes manome, kad ES turi svarbu vaidmenį užtikrinti, e, užtikrinant e, politinių iniciatyvų testinumą, tų iniciatyvų, kurios buvo pradėtos prezidentui Santos e, einant pareigas savivaldybės turi užtikrinti savo e, misijų įgyvendinimą ir tai, kas buvo pradėta ir daroma per aštuonius pastarusius metus, turi būti tęsiama. Žmogaus teisų gynėjai kartais yra niekinami e, vietos lygmenių, čia atsiranda ir nebe, nebaudžiamumas, e, dažnai tiesiog yra pateisinamas viešai smurtas, pateisinami žudimai netgi tokių žmonių. Ir jeigu ES galėtų bendradarbiauti su nacionalinė vyriausybė bei pilietinės visuomenės atstovais kitose, pavyzdžiui, ar kitais formais tam, kad uh, toks stigmatizavimas būtų sumažinamas, mes manome, kad taip galima būtų uh, išspręsti žmogaus teisų gynėjų problemas Kolumbijoje. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Hendrin Rotie, yra tarptautinės teisės ekspertė ir atstovauja e, tarptautiniam žmogaus teisų kabinetui Kolumbijoje. Eh, muy buenas tardes. Eh, soy Andriu Rotip de Oidaku. Eh, Labą dieną visiems. Aš Luideko atstovauju ir mes norėtume padėkoti už pakvietimą šiandien dalyvauti šiame posėdėje ir pasisakyti dėl žmogaus teisų gynėjų situacijos taikos susitarimo kontekste. Šiuo metu Kolumbijoje labai svarbus momentas dėl to, kad gyvendinamas taikos susitarimas ir todėl, kad labai svarbu e, žiūrėti, kas e, vyks su E, žmogaus teisų gynėjais po pastarųjų prezidento rinkimų. Kolumbijoje situacija yra labai neraminanti, turint galvoje, kad žmogaus teisų gynėjai yra dažnai užsipuolami ir netgi žudomi. Katalonijos žmogaus teisų biuras ir tarptautinis veiksmų Kolumbijoje biuras pristatė 2017 m. ataskaitą dėl taikos susitarimo įgyvendinimo praėjus metams po jo pasirašymo. Kaip žinia, taikos susitarimas buvo pasirašytas tarp FARC ir Kolumbijos vyriausybės. Ši ataskaita padėjo labai teigiamai vertinti situaciją. Gerai yra tai, kad taikos susitarimas kaip po toks egzistuoja, bet to tas taikos susitarimas turėjo teigiamo e, poveikio mažinant smurto mastą, kuris buvo užfiksuotas po taikos susitarimo ir pasirašius galutinį dvišalį susitarimą. tačiau tie skaičiai visiškai netitinka žmogaus teisų e, gynėjų e, užsipolimų ir žudimų skaičių. 2008 metais jau buvo pasiektas labai neraminantis E, lygis šioje srityje, o situacija dėja negerėja. Ir mes manome, kad niekam neįsikišus, kompetitingoms institucijoms neįsikišus, tos tendencijos gali tik tai sustiprėti per ateinantį laikotarpį. Mūsų pristatytą ataskaitą rengiant dalyvavo Kolumbijos žmogaus teisų ekspertai taip pat specialusis jungtinių tautų pranešėjas žmogaus teisų klausimais Michel Fos dalyvavo rengiant šią ataskaitą. Šiais metais žmogaus teisų konvencijos jubiliejus yra švenčiamas, atitinkamai šiais metais buvo atkreiptas dėmesys ir į situaciją Kolumbijoje. Kolumbijoje yra daugiausiai nužudoma žmogaus teisų gynėjų visose, visoje tarptautinėje bendruomenėje. Tikrai labai kontroversiška situacija, nes, kaip matome, kad po taikos susitarimo situacija kitose srityse pagerėjo. Karlosas jau paminėjo keletą skaičių. Na, o mes vadovaujamės tą statistiką, kuri Kolumbijoje statistika rinka. Štai, pavyzdžiui, 16 nuo 16 metų e, sausio 1 iki 18 metų Liepos 1 dienos 311 nu, nužudytų e, tokių asmenų buvo. Be to dar 41 buvęs FARC narys buvo nužudytas. Bei buvo nužudyta dar ir jų šeimos, šeimų narių ir giminių. Na, aišku, skaičiai yra didžiuliai šokiruojantis, bet dar reikėtų pasakyti, kad atsiranda tam tikros tendencijos susijusios su tai žudimais. Dažniausiai aukų profiliai yra panašus, tai dažniausiai afrikietiškos kilmės bendruomenių vadovai, regionų vadovai kurie daugiausiai prisideda prie taikos susitarimo įgyvendinimo. Taip pat pastebime, kad ir žudimo motyvai panašus. Dažnai tie žmonės pasisako prieš ekonominius projektus, legalius ar nelegalius projektus, kuriuos bandoma įgyvendinti tam tikrose teritorijose. E, tie žmonės dažnai pasisako už žemio atgavimą, etninių žemių atgavimą ir labai dažnai tuo vadovaujamasi užsakant arba tiesiog nužudant tokius žmonės. Praktiškai galima sakyti, kad egzistuoja netgi e, panašus e, modelis, profilis tų žmogžudyščių. Todėl e, reikėtų bandyti pasinaudoti tą informaciją ir identifikuoti tų žudimų užsakovus ir taip pat organ, nusikalstamas, taip pat nusikalstamas politinės ir ekonominės organizacijas identifikuoti, kurios yra tų žudimų užsakovai dažnai. Taip pat reikia pradėti tyrimą. Nebaudžiamumas negali būti toleruojamas ir dėja nebaudžiamumas yra vienas iš tų faktorių, dėl kurių e, nužudimų skaičius nemažėja. 2016, net ir 2017 metais buvo pasiekta teigiamų rezultatų atliekant 16-18 e, metų nužudimų tyrimus. Pirmą kartą daugiau nei 40 procentų e, žmogžudyščių buvo išaiškintos. Na, O iki, šiol, ne, iki tol tiksliau nebaudžiamumo lygis buvo netgi 90 procentų ar didesnis. Na, 40 procentų apima konkrečius e, žmogžudyščių vykdytojus, bet dažnai nėra aišku, kas užsakė tuos nusikaltimus. Na, o mums labai svarbu yra būtent tai išsiaiškinti, jeigu norime kovoti su e, nebaudžiamimu ir jeigu norime išardyti e, tas nusikalstamas organizacijas, dėl kurių tokie reiškiniai vyksta. Na, o žmogaus teisų gynėjų srityje situacija labai neraminanti, nes matome, kad labai didėja žmogaus teisų gynėjų e, nužudimų, bet to vis daugiau yra nužudoma žmogaus teisų gynėjų moterų. Labai neproporcingai netgi auga tokios tendencijos 2016-2017 metais buvo nužudyta net 70 procentų moterų iš tų visų nužudytų asmenų. 16 moterų šiais metais buvo nužudyta. Be to išpoliai prieš kovotojus už žmogaus teisės e, didėja, daugėja jų skaičius. Dažnai už, už išpoliai arba grasinimai yra seksualinio pobūdžio. Nemažai moterų kovotojų už žmogaus teisės tiesiog turi, nebegali vienos vaikščioti ar keliauti dėl grėsančio pavojaus. Joms tiesiog grėsia seksualinių užpolimų pavojus. Be to, kaip kad sakė Karlosas, Čia reikėtų ieškoti struktūrinių priežasčių dėl sukarintų grupuočių egzistavimo, nes tos sukarintos grupuotės Kolumbijoje ir toliau egzistuoja. Taikos susitarimas numatė konkrečias priemonės, pagal kurias būtų buvusios išardytos tos sukarintos grupuotės, jų struktūros, tačiau bent jau iki šiol nesame pasiekę lauktų rezultatų nes tos sukarintos grupės vis dar užsipuola, užpuola asmenis ir dėja didžioji dauguma žmogžudyščių yra atliekama sukarintų grupių. Mes manome, kad taikos sutarime reikėtų numatyti papildomų priemonių siekiant išardyti sukarintų grupių struktūras. Aš konkrečiai kalbu apie specialią tyrimų grupę prokuratūroje, kurią remia ES. Ir manau, kad čia vėlgi ES vaidmuo gali būti labai svarbus, nes būtent jums tektų užtikrinti e, šios specialiosios tyrimų grupės veiklos rezultatus. Na ir dar, kaip įmanoma greičiau, reikėtų pradėti žmogaus teisų dialogą, kuris kiekvienais metais vyksta tarp ES ir Kolumbijos, bet, kaip žinia, 2016 m. birželio mėnesį buvo sustabdytas tas dialogas nereikėtų pamiršti, kad kaip tik šiuo metu labai svarbu tai atlikti Kolumbijoje. Kolumbijos vyriausybės paskeltos priemonės, aišku, yra svarbios, tačiau manome, kad pagaliau atėjo laikas tas e, gražias idėjas įgyvendinti. Ne pirmas kartas, ko gero, būtų, kai gražiai skelbiamos ir pristatomos idėjos nebūtų įgyvendintas. Būtent todėl mes kreipiamės į ES tam, kad vakar vyriausybės paskelbtos aštuonios priemonės būtų įgyvendintos. Čia būtų tos priemonės susijusios su apsauga, su prevencija, su tyrimais. Ir mes norime, kad būtų taip pat su nebaudžiamumu dirbama. Mes norime, kad būtų užtikrinama apsauga žmogaus teisų gynėjams. Reikia numatyti specialų ar unikalų žmogaus teisų gynėjo apsaugos mechanizmą. Unikalus tas mechanizmas būtų pasaulyje visame, ar gal net Latino Amerikoje. Tačiau nepaisant e, iki šiol įgyvendintų priemonių, šimtai e, žmogaus teisų gynyšių yra, žmo, žmogaus teisų gynėjų yra nužudyta vien šiais metais, pastaraisiais metais. Žmogaus teisų gynėjų gynimo priemonių pageidauja bendruomenių vadovai ir labai dažnai tos priemonės tiesiog dėl finansavimo trūkumo yra neįgyvendinamos. Mes norime taip pat, kad būtų užtikrintas lyčių lygybės principas ir reikėtų galbūt labiau saugoti moteris žmogaus teisų gynėjas. Na ir apskritai, bendrai paėmus nepakanka vien kalbėti apie apsaugos priemonės, jų niekada nepakaks. Reikia taip pat dirbti ir su prevencija, reikia užkirsti kelią nebaudžiamumui, reikia išardyti egzistuojančias sukarintų grupių struktūras, reikia taip pat taikos procesą skatinti ir įgyvendinti. Aišku, visą tai daryti reikia su ES pagalba. Būtent todėl mes norėtume paprašyti Europos parlamento tam, kad būtų palaikyta nauja rezoliucija dėl taikos proceso. Tai reiškia, kad būtų palaikomas taikos sustarimas su FARC. Ir mes pageidautume, kad rezoliucijoje būtų kalbama ir apie aukų apsaugą. Dėkuoju Jums už pasisakymą. Dabar žodis ambasadoriui. Dėkuoju ponui Panceri už suteiktą žodį. Ačiū už kvietimą dalyvauti posėdėje. Prieš kalbėdamas apie tą ypatingą situaciją, kai skubu yra ginti žmogaus teisų gynėjų E, gyvybės. Norėčiau tarti keletą žodžių apie pilietinę visuomenę ir jos vaidmenį, kuriant taiką. Norėčiau pasakyti, kokią viziją atsispindi taikos susitarime. Esu buvęs e, taikos darybininku, komisaru, vykstant daryboms. Norėčiau pasakyti, kad taikos proceso svarbiausia idėja buvo sustabdyti ginkluotą konfliktą Kolumbijoje. Tai atrodė savaime suprantamas dalykas. Bet nepaprasta buvo viso to pasiekti. Mums reikėjo patikslinti tam tikras savokas ir tikslas buvo tikrai pasiekti tos sukarintos grupuotės nusiginklavimo. Tačiau tas nusiginklavimas nebuvo pakankamas žingsnis tam, kad baigtųsi tas ilgus dešimtmečius trukties konfliktas. Prireikė papildomų priemonių, kad e, smurtas nebesikartotų. Tai ir slypi už tos 2012 e, metų programos, kurią pavyko pasirašyti po pusmečio slaptų dėrybų ir kuri galiausiai atsispindėjo galutinėme susitarime pasirašytame 2016 metais. Konflikto užbaigimas reiškia, jog mes baigiame ginkluotą konfliktą, tačiau taikos kūrimas turi vykti dar toliau. Tai nereiškia, kad baigus tą konfliktą savai mes tos taika. Ne. Tai buvo pereinamasis laikotarpis, kai visa Kolumbijos visuomenė buvo kviečiama dalyvauti šiame procese. Tai reiškia, kad taika neatsiranda vien dėl to, kad buvo pasirašytas kažkoks susitarimas. Susitarime buvo pasakyta, kad vyko jau dešimtmečius darbas šią linkmę. Europos Sąjunga irgi tai pabrėžia. Visą tai sakau tam, kad parodyčiau, kad ta horizontali idėja Havano susitarime, ko gero ir buvo tai, kad svarbiausia mintis buvo visus įtraukti, kad visuomenė dalyvautų to sutarimo gyvendinime. Ta mintis atsispindi visuose susitarimo paragrafuose. Galėčiau pasakyti daug pavyzdžių, kurie rodo, kiek pilietinė visuomenė tame visame procese dalyvauja. Pirmiausia, buvo vykdoma esminė žemės ūkio reforma. Teritorinio vystimosi programos yra susitarimo šerdis. Numačius planavimo įtraukės programas teritorijose pavyko daug ko pasiekti. Šis sustarimo dalis jau tampa realybė. Turime 16 regionų Kolumbijoje, kur tos programos jau dabar rengiamos ir gyvendinamos. Tai sudaro 20 procentų visos Kolumbijos teritorijos. Pasak paskutinių duomenų 150 tūkstančių jau dalyvavo posėdžiuose, susirinkimuose susijusiuose su tų programų rengimu. Daugiau negu tūkstantis tokių susirinkimų jau įvyko. Koks to rezultatas? Ogi programos yra rengiamos bendrai. Tikslas yra įtraukti vis, pilietinę visuomenę į tuos procesus, išsiaiškinti, kokie yra prioritetai, kad keistųsi situacija žemės ūkio srityje ir be kita ko. Tikslas buvo įtvirtinti pasitikėjimą tarp atskirų bendruomenių ir jų institucijų. kad būtų galima siekti teritorinės taikos. Na ir prie to teritorinės taikos modelio dar grįšiu. Tai yra žemės ūkio vystimosi aspektas, kurį rėmė ir Europos Sąjunga. Aš neapžvelgsiu čia visų tų aspektų, nes per nelik daug laiko tai užimtų, bet aš dėl politinio dalyvavimo yra numatyta daug e, skyrių, kur siūloma stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas. Tai jau buvo iš dalies įgyveninta, vyko daugybė forumų Bogotoje, pernai buvo bandoma surinkti šimtų organizacijų idėjas. Ir buvo aiškinamas, kaip veikti, kokiu juridiniu pagrindu remtis. Tuo būdu buvo galima sustiprinti taikos kūrimo pastangas ir įdėkti pilietinės visuomenės organizacijų pasiūlymus. Dar dėl konflikto pabaigos. Vakar rinkosi garantijų komitetas. Ten dalyvavo įvairių pilietinių organizacijų atstovai. Ir ten aptarimi tokie klausimai, kaip, pavyzdžiui, paliaubos ar, ar kiti svarbus klausimai. Kai dėl narkotikų buvo pasirinktas alternatyvus modelis – E, kuris yra paremtas teritoriniu dalyvavimo modeliu. Sakyčiau, kad taikos sustarimo novatoriškiausia dalis ir yra susijusi su tuo. E, žalos atlyginimo komisija e, ar nuostolių atlyginimo komisija reikalauja, kad būtų atsižvelgiama į aukų interesus. Visą tai uh, yra susitarime numatyta, tie aspektai jau yra ir faktiškai įgyvendinami. Tačiau reikia užtikrinti saugumą, kad pilietinė visuomenė tuose procesuose galėtų sėkmingai dalyvauti. Ir čia mums iškyla be nedaugiausia sunkumų. Vyksta humanitarinė krizė, negaliu to paneigti, tai buvo pasakyta. Ir žmogaus teisų gynėjai patiria tuos visus sunkumus. Tenka tai pripažinti. Bendrai kalbant, matome, kaip Kolumbija taikėja kaip šalis, žmogžudysčių skaičių sumažėjo reikšmingai, rinkimų procesas įvyko vienas ramiausių mūsų šalies istorijoje. Daug žmonių dalyvavo rinkimuose. Ir tos visos taikos kontekste susidurima su dideliais sunkumais. Sunkumais, kai žudomi žmogaus teisų gynėjai ar socialiniai lyderiai. Tai sakyčiau, yra krizės elementas ar krizė, kaip buvo teisingai pasakyta. Kodėl taip yra? Atsakymą rasti nėra paprasta. Karlos Andrės pasidalijo savo viziją, kuri atitinka ir vyriausybės viziją. Mes turime problemų tus regionuose, kur veikia FARC sukarinta organizacija. Mes turime problemą susijusią su narkotikų auginimu ir gamyba. Yra tokių organizacijų, kurios bando trukdyti gražinti žemės žmonėms ir panašiai. Tačiau be visų tų paaiškinimų, kuriuos būtų galima pateikti tai kriziai, yra ir bendresnė problema – Tuose teritorijose vėl iš naujo dėgiamos valdysenos ir saugumo struktūros. Šios problemos mastas e, dar labiau padidėja dėl to, kad tenka visuomenį traukti tos žmonės, kurie nukentėjo nuo smurto kai kurie ir toliau kenčia. Kitigi e, palaiko santykius su narkotikų tinklais ir panašiai. Taigi, ką daryti? Pirmiausia, imtis priemonių, kad būtų galima užtikrinti apsaugą žmogaus teisų gynėjams. Kol kas pasitelktų priemonių nepakanka. Noriu padėkoti abiems prieš mane pasisakusiems kalbėtojams. Jie padėkoju už vyriausybės dėdamas pastangas. Generalinė prokuratura išaiškino pusę tų visų nužudimų. Išaiškino, kas įvykdė tuos nužudimus. Yra Dabar bylų teismuose buvo paskelbtos teismų nutartys juose, kitigi asmenys buvo areštuoti vykdė tuos žudimus. 167 žmonės dabar yra įkalinti, įtariami žmogžudystėmis. Be abejo, to nepakanka, bet procesas vyksta. Be kita ko vakar Respublikos prezidentas paskelbė aštuonias priemonės, nenorėčiau čia leistis į detalės, bet tų priemonių tikslas yra užtikrinti bendrą apsaugą bendruomenėms, bendrijoms atskiroms, ten, kur pavojus didžiausias. Siūloma stiprinti greitojo reagavimo procedūras, kai iš, iš, įsite, įsitraukia į procesą saugumo pajėgos, taip pat būtų stiprinti prevencijos priemonės. Kolumbija ir Italija yra tos šalis, kurios išleidžia daugiausia lėšų savo piliečių apsaugai. Mes turime tikslą investuoti dar daugiau. Norime sukurti taip vadinamą vieningą langelį ar skubios pagalbos telefono liniją, kad būtų galima greičiau reaguoti į grėsmės, kurias patiria žmogaus teisų gynėjai. Taip pat norime paskatinti aktyvesnį skundų teikimą. Kai kuriais atvejais yra numatytos finansinės kompensacijos e, tiems, kurie praneštų vertingos informacijos apie nužudimų planuotojus. Būtų iš tikrųjų labai svarbu, kad tos priemonių gyvenimas būtų tęsiamas. Na ir paskutinis dar dalykas. Visų tų priemonių nepakanka, nes dar kartą noriu pabrėžti. Mes susidurėme su tuo, kad trūksta tinkamo valdymo šaliai, kuri dar prieš keletą metų buvo krečiama didžiulio smurto. Būtent dėl to yra reikalingos tos skubios priemonės. Kad būtų galima paspartinti įgyvendinimą visų tų programų, tiksla, kurių tikslas yra kurti tose teritorijose darbo vietas, pertvarkyti žemės ūkį ir panašiai. Aš jau sakiau, kad kai kurios priemonės yra įgyvendinamos. Dauguma vystymosi, teritorinio vystymo programų jau vyksta. Aišku, reikia tinkamai prižiūrėti jų įgyvendinimą. Kolumbijos vyriausybė labai dėkinga yra Europos Sąjungai dėl to, kad buvo pasitelkto fondo lėšos skirtos Kolumbijai. Mes taip pat labai vertiname tas priemonės, kurios susitarime yra numatytos ypač tas priemonės, kurių tikslas yra puoselėti sugyvenimo kartu kultūrą ir kovoti su stigmatizavimu. Nes stigmatizavimas, kitos merkimas ir ta žodinio agresyvumo kultūra, kuri yra išplitusi Kolumbijoje, kuria tokį klimatą, kad tie žudimai yra įvykdomi lengviau, paprasčiau. To reikia neišleisti iš, iš akiračio. Vyksta istoriniai pasikeitimai. Reikia apskritai pertvarkyti Kolumbijos visuomenę. Turime taiko susitarimą, kur pabrėžiamas teritorinės plėtros svarbumas. Tačiau tam reikalingas ir kultūrinis pasikeitimas, kuris dėja per vieną dieną įvykti negali ir kurio vyksmui trukdo tie visi žudimai. Bet jeigu visi kartu dirbsim prie tų aspektų, manau, kad mums pavyks pasiekti išsikeltus tikslus. Labai ačiū. Žinote, kad nebebus vertimo pusė septynių, tad turime 27 minutės. Jeigu yra parlamento narių norinčių pasisakyti, pasisakymo laikas dvi minutės. Marija Arena. Paskui Demonte. Dėkuoju. Aš e, norėčiau pasisakyti dviem klausimais. Pirmas yra toks, per e, rinkiminę kampaniją ir per rinkimus buvo pusė, kuri gynė taiko susitarimą, kita pusė kvestionavo tą susitarimą. Kandidatas, kuris laimėjo rinkimus, buvo tos pusės kandidatas, kuri kvestionavo Žinome, kad per rinkiminę kampaniją kartais sakoma tam tikrų dalykų ir paskui e, nebekreipiama į tai dėmesio. Tačiau kai kuriais atvejais laikomasi tų pažadų. Tačiau mano klausimas yra toks, ar dabartinė vyriausybė, kuri iš principo pasisakė prieš taikos susitarimą, e, iš tikrųjų ir, ir toliau laikysis tokios e, pozicijos. Ir kadangi tas susitarimas yra įtrauktas į konstituciją, Bet konstitucija nesako, koks tvarkaraštis įgyvendinimo turi būti. Tai turint tai omenyje, galbūt e, bus įmanoma viską vilkinti, vilkinti to taikos sustarimo įgyvendinimą ar, ar to sustarimo tam tikrų dalių įgyvendinimo vilkinimas bus įmanomas. Europos parlamente mes e, balsavome už prekybos sustarimą su Kolumbija ir kaip sąlyga ten buvo e, numatytas tam tikras tvarkaraštis, kuriame yra akcentuotos žmogaus teisų gynėjų e, teisės ir profsąjungų e, gynimas. Žinome, kad Kolumbijoje dominuoja e, ekonominiai interesai, verslo interesai ir kad yra tam tikrų susitarimų tarp valstybės ir karinių grupuočių. Ar kai kurie ekonominiai sektoriai, pavyzdžiui, E, pavyzdžiui, e, na, kasybos, pavyzdžiui, pramonė ir, ir jos sąsajos su, e, su valstybe neprisidės prie tam tikrų korupcijos reiškinių. Gabriela, dėkoju. Norėčiau padėkoti ambasadoriui už dalyvavimą mūsų posėdėje, norėčiau pasveikinti jį pas mus. Aš nepriklausau šitam komitetui, tačiau labai domiuosi žmogaus teisų padėtimi Kolumbijoje, taikos sutartimi, e, paskutinių rinkimų rezultatais, e, FARC e, visais reikalais. Buvęs Sam Baniego meras E, dalyvavo viename iš mūsų posėdžių praeitėje, jisai buvo taikos proceso šalininkas ir jisai visą laiką kovojo už žmogaus teisės, yra žmogaus teisų gynėjas. E, praeitą, šių metų balandžio mėnesį jisai buvo įkalintas. Ir tai buvo tam, tam tikra ir gazdinimo akciją, paskui jisai buvo išlaisvintas. Mes e, žinome, kokia yra bendra padėtis nuo 17 metų, žinome, kad tai yra 300 nužudimų e, nenubaustų, žinome, kad e, sukarintos grupuotės už tai yra atsakingos, tad norėčiau paklausti, ar ką Jūs manote apie tos faktus, nes uh, Aš manau, kad visa tai turi būti nagrinėjama platesnėme kontekste. E, kai kurie asmenys yra valstybės identifikuojami kaip sukilėliai, tačiau iš esmės jie yra žmogaus teisų e, gynėjai. Aš norėčiau taip pat e, suprasti, ar iš tikrųjų yra gerbiamas uh, žmogaus teisės ir kaip yra elgiamasi tai specifiniais atvejais, kuriais, kuriuos aš minėjau. Pone e, Bilbao, kuri yra e, delegacionė su Andų šalių bendruomenė e, pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau vėlyvas metas, tačiau šiandien buvo labai intensyvi diena, labai sunku dalyvauti visų komiteto posėdžiuose, kur turime dalyvauti. Uh, Norėčiau padėkoti ambasadoriui už jo išsakytas mintis ir poziciją ir už jo vaidmenį taikos e, procese Kolumbijoje. Mes e, beje kaip tik tai prisidėjome prie tų taikos susitarimų atsiradimo. Aš e, pirmiausiai norėčiau pakomentuoti rinkimus Marija Arena ir, ir Miranda, taip pat ir kiti kolegos duomisi labai šitais aspektais. Aš noriu grįžti prie to, ką sakė ambasadorius. Yra demokratinės valdysenos klausimas ir demokratinių struktūrų kūrimo klausimas. Aš manau, kad Kolumbija daro pažangą e, šiuose srityse. Visų pirma, e, piliečių dalyvavimas rinkimuose 53 procentai, tai yra istoriškai aukštas lygis. Tai įvyko tik tai, e, toks lygis buvo tik tai vieną kartą. Anksčiau 58 procentai buvo pasiekti, tačiau mes e, taip pat konstatuojame, kad piliečiai džiaugiasi galėdami balsuoti taikos sąlygomis, e, nors piliečiai galėjo rinktis ir kitokį variantą, nes kita pusė siūlė kitokį variantą, tad apskritai aš vertinčiau, kad šalies vystimosi tendencijos yra teigiamos ir e, bandoma atliepti piliečių lūkesčiams. Aišku, yra iššūkių. Visų pirma, turi būti apsaugomos aukos, e, nes e, kyla grėsmė jų gyvybei. Taip pat e, reikia spręsti kai kurių vietovių okupavimą. Jie, tas vietovės okupuoja FARC buvę nariai smurtas vis dar egzistuoja, saugumas nepakankamas. Kitas aspektas yra kaimo e, plėtra. Įstatymas yra jau priimtas praeitie, tas įstatymas numato žemių gražinimą ir ben, platesnėme kontekste visą tai susijęs su tam tikrais nugastavimais, nes kandidatas, kuris e, laimėjo rinkimus, Taip pat ir opozicijos kandidatas e, rinkiminė kampanijoje nagrinėjo e, tos e, susitarimus ir abu kalbėjo apie tai, kad tai turi būti konstituciška, tačiau politinė konjunktūra yra ta, kad abu kandidatai dabar yra tokioje padėtyje, kuomet jie priversti ieškoti kompromiso. Tai reiškia, kad vyriausybė negalės daryti bet ko, ir opozicija turės taip pat e, bendradarbiauti ir konstruktyviai elgtis. E, bet aš dėl tų dalykų turiu klausimą, norėčiau jūsų nuomonės. Ar mes galėsim vis dar kalbėti apie bendradarbiavimą ir kaip Europos parlamentas galėtų prisidėti prie taikos proceso. proceso. Nepri, nepamirškime 16 16 metų rezoliucijos. Ta rezoliucija palaikė visos politinės frakcijos. Tačiau ateitie, ką mes dar galėtume padaryti prisidėdami prie to proceso. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegas, kurie mus mato iš Bogotos. Tai yra Europos, Sąjungo, Europos komisijos atstovė ir žmogaus teisų gynėjas. Jūs mums labai smarkiai padėjote gyvendinant, vykdant tiksliau rinkimų stebėjimo misiją. Taip pat Marija Žasepitau iš Kolumbijos norėčiau pasveikinti jį šiandien su mumis salėje. Ji yra naujoji parlamentarė ir ji bus baimę įveikusios Kolumbijos atstovė. kasgi mūsų frakcijoje, kas mus neramina. Reikia išlaikyti taikos susitarimo pagrindinius dalykus. Reikia pasižiūrėti, kaip bus FARC narių politinio integravimo procesas įgyvendintas. Taip, tai yra konstitucinio susitarimo dalis, bet bent jau iki šiol dėl šių taikos susitarimo dalių buvo daug abejonių. Vakar štai vienas dalykas mus labai nustebino. Tai yra perinamo laikotarpio teisingumo susitikimas buvo kalbama apie specialiojo taikos teismo atstovas ir buvo pasakyta, kad jeigu tas teismas nebus išlaikytas, tai bus labai prastų pasiekmių. Na, taikos sustarimas neturėtų būti panaudojamas kaip keršto priemonė. Reikėtų tiesiog bandyti versti kitą istorijos puslapį, kurti modernę Kolumbiją, bet lygiai taip pat nebaudžiamumas neturėtų tapti istorijos dalimi ir vėlgi nereikėtų kalbėti apie kerštą. Aš tiesiog pasakyčiau, kad šio taikos susitarimo uh, pagrindiniai dalykai turėtų, remtusi, turėtų remtis perinamojo teisingumo institucijomis, perinamo laikotarpio teisingumo institucijomis. Na ir dar pasakyčiau, kad Europos Sąjunga galėtų sukurti grupę atsakingą už šio taikos susitarimo gyvendinimo stebėjimą. Tai čia ambasadų, pavyzdžiui, žmogaus teisų gynimo organizacijų atstovai galėtų dalyvauti šioje, šiame darbe. Taigi, kaip ir sakiau, tų organizacijų atstovai, taip pat EIVT atstovai galėtų dalyvauti, užtikrinant taikos sustarimo gyvendinimo stebėseną. Na, dabar išgirdau labai skirtingų pasisakymų dėl taikos susitarimo, dėl įvairių pajėgų įtraukimo tiksliau jėgų įtraukimo į šį susitarimą aspektų. Taigi ta taika yra labai pažeidžiama ir sakyčiau, kad mes taip pat turėtume prisidėti prie šio darbo kartu su DRUAPA komitečiu. Na ir galiausiai rinkimų rezultatai. Dėl tokių rezultatų niekas nei laimėjo, nei pralaimėjo. Tiesiog reikės kurti naują Kolumbiją, reikės atsižvelgti į skurdžiausiai gyvenančių gyventojų poreikius, taip pat konsensuso reikės, bet lygiai taip pat čia galėtume parodyti pasauliui, kad taikos susitarimas yra unikalus darinys. Čia reikia taikyti tartautinę teisę ir taikos susitarimas galėtų būti pavyzdžiui kitoms valstybėms. Todėl sakyčiau, kad reikėtų labai um, atsargiai pasižiūrėti į uh, stebės, tiksliau labai rimtai pasižiūrėti šio susitarimo įgyvendinimo e, stebėsenos klausimą. Dabar norėčiau užduoti klausimą ambasadoriui Ramijo. Jūs pristatėte visą taikos sustarimo kompleksiškumą ir jeigu aš gerai supratau, Tai e, rimtų nusižengimų žmogaus teisėms autoriams čia kaip ir tam tikrų nuolaidų taikos susitarimų su, nu, suteikiama. Ir kai kurie netgi mano, kad čia kažkoks samokslas yra. Ar dėl to taip susidarė tokia situacija, kad taikos sustarimas nebaudžiamumą leidžia? Dabar suteiksiu žodį Jean-Pierre Bu, kuris yra abiejų Amerikų skyriaus uh, vadovo pavaduotojas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pakomitečiui už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje ir šioje labai įdomioje diskusijoje, keitimėsi nuomonėmis. Aš e, norėčiau e, pasakyti pranešėjams, jog jų pranešimai mane labai sudomino ir uh, Manau, kad e, tai, kad ES ir išorės veiksmų tarnyba e, skiria labai didelę svarbą e, taikos procesui e, Kolumbijoje, rodo, jog tai iš tikrųjų yra labai svarbus dalykai. Europos Sąjunga labai ilgą laiko bendradarbiavo su uh, e, Kolumbijoje, Kolumbijos pilietinė visuomenė, siekdama sustiprinti taikos procesą ir ne tik tai per pastarosius keletus metus, bet nuo pat darybų pradžios. Tai, tai yra jau pakankamai ilgas e, procesas, yra vadinamosios taikos laboratorijos, kurias rėmė e, ES vietinių lygmenių. Tai buvo naujovė tuo metu, visą tai prasidėjo apie prieš 15 metų. E, maždaug ir e, buvo remiamasi pilietinės visuomenės organizacijomis, vietinių lygmenių egzistuojančiomis ir buvo siekiama e, skatinti taikos procesą labai, e, labai nepalankiomis sąlygomis. Esant priešiškam nusistatymu mes palaikėme įvairias vietinių lygmens iniciatyvas, teikiame ES finansinę paramą tokioms e, iniciatyvams ir e, vykstant tam bendradarbiavimui e, pri, prie to labai prisidėjo mūsų delegacija Kolumbijoje bei valstybių narių atstovybės Kolumbijoje. Šie dalykai suvaidino labai svarbu vaidmenį per pilietinės visuomenės aktyvavimą ir, kaip sakė ambasadorius, taikos neįmanoma sukurti vien tik tai su sutarimu. Reikia, kad kai kurie procesai prasidėtų ankstesnėje stadijoje, kad būtų pastangų vietinių lygmenių, dar prieš atsirandant, prieš parengiant e, taikos e, susitarimą, nes taikos e, susitarimas yra, yra, yra, yra pradžia tikra ir dabar tikras taikos procesas jau prasideda Kolumbijoje, jisai bus ilgas, be jokios abejonės, bus daug iššūkių, mes visi puikiai tai suprantame ir e, šiame kontekste pilietinė visuomenė ir toliau vaidins labai svarbu vaidmenį šio proceso atžvilgiu. Bet aš norėčiau patikinti šio uh, posėdžio dalyvius, ypač Europos parlamento narius, kad mes ir toliau dėsime pastangas e, e, taikos proceso labui mūsų santykiuose su Kolumbija. Kaip sakiau, tai yra ilgalaikis procesas, kuris jau senai vyksta ir ES turi ilgalaikio įsipareigojimo ir mes ir toliau remsime pilietinę visuomenę ir taikos e, procesą, remsime ir finansiškai, ir, kas yra dar svarbiau, politiškai. Mes uh, Turime pabrėžti ES delegacijos Kolumbijoje labai teigiamą vaidmenį. Mūsų delegacija bendradarbiausia valstybių narių ambasadomis ir deda pastangas, kad visi e, tie mūsų siekiai taptų realybę. Labai reguliariai yra rengiami susitikimai su Kolumbijos institucijų atstovais ir padėtis stebima nuolat, yra konstatuojama. E, kokių kyla problemų, kokie yra teigiami poslinkiai. Ir aišku, yra kreipiamas dėmesys į specifinius aspektus, dėl kurių kyla, kyla susirūpinimo. Ir galiu pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas su e, kompetentingomis Kolumbijos institucijomis yra pavyzdinis. Mes e, iš tikrųjų pasiekėme daug pažangos, aišku, dar yra kai kurių sunkumų ir kai kurie kalbėtojai akcentavo E, žmonių, žmogaus teisų gynėjų e, klausimą, nes jiems kyla grėsmė. Taip iš tikrųjų yra, tai kelia didelį susirūpinimą. Iš tikrųjų buvo e, vietinio lygmens įvairių pareiškimų šitais klausimais, turime informacijos iš mūsų ambasadų, bet yra ir optimizmo keliančių pranešimų dėl žmogaus teisų gynėjų apsaugos. Yra tokių iniciatyvų, aišku, mes stebėsime, kaip visa tai vyks ir bus įgyvendinama, labai atidžiai stebėsime visą tai. Toliau e, buvo pasakyta, kad e, nuo 16 metų nevyksta žmogaus teisų dialogas, tačiau tai nereiškia, kad mes neaptarėme žmogaus teisų klausimo savo santykiuose su Kolumbija. Kaip aš e, sakiau, tai yra daroma nuolat yra sustikimų su įvairiomis e, kompetitingomis tos ryties institucijomis ir vyksta dialogas su Kolumbija ir pačiu aukščiausiu lygmeniu ir kitais e, lygmenimis ir tai yra mums prioritetiniai klausimai ir mes ir toliau juos kelsime ateityje. Mes e, taip pat aiškinamės, kokios yra galimybės plėtoti žmogaus teisų dialogą ateityje, pastarysiais mėnesiais tai nevyko, todėl kad, kaip jūs žinote, mūsų dar, politinė darbo tvarkė buvo labai intensyvi su Kolumbija, vyko daug e, vizitų, bet žmogaus teisų dialogas paskui vyks e, toliau. Formaliai mes ir, ir, ir, ir, ir, ir toliau e, dirbsime su pilietinė visuomenė Kolumbijos, stiprindami taikos procesą. Dėkuoju. Dėkuoju. Man atrodo, e, e, kad būtų labai nemandagu nesuteikti žodžio Kolumbijos parlamentariai, kad negalėtų išdėsti savo poziciją. Atodas, laba diena visiems. Norėčiau kreiptis į jūs visus. Esu šalies kongreso deputatė ir esu ginkluoto konflikto auka. Mano tėvas buvo nužudytas 80 metais. Keletas dienų, keletą dienų jis buvo nužudytas po to, kai baigėsi ginkluotas konfliktas, jis buvo kandidatas į prezidentus. Buvo nesilaikoma taiko susitarimo tuomet, o dabar norime, kad situacija keistųsi ir kad Kolumbija galėtų žengti taikos, tvarios taikos link. Nenorime kartoti praeities klaidų. Būtent dėl to yra būtina, kad taikos sustarimo būtų laikomasi ir kad būtų į kuo greičiau įgyvendinami visi to proceso aspektai. Rinkimų procesas buvo sunkus, intensyvus. Kolumbijoje demokratija labai spėriai pažengė į priekį, kaip sakė ambasadorius Haramijo. Pirmieji rinkimai e, įvyko be viešosios tvarkos incidentų. Ir reikia pasakyti, kad e, buvo nužudytų asmenų rinkimų kampanijos metu. Ji prasidėjo gruodžio 11, baigėsi birželio 17 ir dažniausiai nužudytai buvo žmogaus teisų gynėjai ar socialinių judėjimų vadovai, politiniai e, lyderiai, kurie palaikė ryšių su tais, kurie gynė taikos susitarimus Kolumbijoje. Tai buvo tie žmonės, kurie reikalavo, kad būtų iš tiesų e, taikomi tie taikos sustarimai. Būtent tie asmenys dažniausiai buvo nužudyti. Pasibaigus rinkimų kampanijai, vis daugiau e, e, mano suomios politinės jėgos uh, E, atstovų ėmėsi atspindėti nuomonę tų, kurie šiandien patiria grėsmę. Su Europos Sąjunga daug bendro turi mūsų taikos susitarimai. Trečiame straipsnėje ir 4.3 straipsnėje yra numatytas demokratijos kūrimas. 3.4 straipsnė yra numatyta kurti bendrąją prokuratūrą, jos tikslas būtų kur, tirti nužudimų atvejus. 3.4.5 yra numatyta kurti elitinės policijos paėgos. 3.4 punktai yra numatyta kurti e, taip pat reikiamas paėgas ir tam yra numatytas biudžetas. Jis bus skirtas, bus skirtas ir ES finansavimas tam. Vakar mes pateikėme laišką e, opozicinių partijų vardu. Nes e, opozicinės partijos, e, tiksliau, politinės partijos turės pasakyti, ar jos bus opozicijoje, ar palaikys vyriausybės poziciją. Mes sakė prezidentui Santus, kad esame informuoti – apie priimtus sprendimus ir dėl, ir dėl tų priežasčių, kodėl tie trys organai negali atlikti jiems skirtų funkcijų. Visuomenė tų priežasčių nežino. Mums yra labai svarbu, kad e, ištekliai gauti iš ES būtų tinkamai panaudoti ir būtent, kad jie būtų skirti taikos įgyvendinimui. 2.1.1 yra numatyta įdėkti specializuotą programą, kuri bus taikoma visiems asmenims, kurie sak, pasisakys esantys opozicijos nariai. Tai pirmiausia palies opozicijos vadovus regionuose. Būtent dėl to reikia, kad ta programa būtų taikoma iš karto, nes mes Nebenorime, kad vyktų bet vienų nužudimų daugiau. Kad, svarbu, kad nebūtų žudomi socialiniai lyderiai, politiniai lyderiai, žmogaus teisių gynėjai ir gynėjos, ar bendruomenių atskirų vadovai ir vadovės. Nežinau, ar jūs tai žinote, bet buvo viename iš Kolumbijos regionų nužudyta daug valstiečių. Yra tokių teritorijų, kur smurtas e, dar labiau įsisiautėja. Tai įvyko ramiojo vandenyno pakrantės. Pavyzdžiui, ant... Vadinasi, tai tai vyko Antijokijos regione. apsaugos programų ir prevencijos programų e, kolektyvinių ir, bend, ir, ir individualių dėgymo būdų galėsime daugiau saugumo suteikti tų teritorijų gyventojams. Ypač tų teritorijų, kur laimėjo rinkimus, e, kur laimėjo judėjimas humaniškoji Kolumbija e, Mes norime parodyti, kad yra tokių vietų, kur istoriškai veikia tos ginkluotos grupuotės ir kur smurto yra daugiau. Ten rinkimus laimėjo būtent tas judėjimas humaniškoji Kolumbija, ten rizikos daugiau, ten skirtingos bendruomenės gyvena. Mes atvykome Europos parlamentą tam, kad galėtume ginti savo teisės. Vertėjai praneša, kad yra 18 valandų 30 minučių dėl mūsų konfliktų su administracija negalime skirti papildomo laiko posėdžiui ir vertimas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 So whoever is committing these assassinations will have to face a normal uh, trial um, under ordinary circumstances, and as is, as is in effect, fortu fortunately happening uh, as we speak. Um, creo que esas eran todas las preguntas. Yo nuevamente les agradezco mucho esta eh, invitación <laughs> y los invito nuevamente a mantener ese extraordinario apoyo y consenso